Sesija vėl atidaryta. Prieš pradedami darbą, gerbiami kolegos, norėčiau šitą pranešti. Penktadienį 30 kartą buvo švenčiama Ispanijos ir Portugalijos įstojimas Europos Sąjunga. Prieš 30 metų tai buvo labai svarbus žingsnis, nes dvi šalis, kurios uh, dešimtmečius gyveno po kenčiančios, kesdamos diktatūros jungą, prisijungė prie Europos šeimos. Žinoma, kad 30 metų, per 30 metų ne, ne visos svajonės išsipildė, bet tikrai tose šalyse demokratija sustiprėjo. Tose šalyse, kurioje, kuriuose buvo nugalėta diktatūra, būtent dabar kalbame apie Ispaniją ir Portugaliją ir dar kartą pas, e, patvirtiname, kad Europa įsipareigojusi šioms šalims, kad nekiltų jokių abejonių, nes šiuose namuose 30 metų po šio prisijungimo mes dirbame tam, kad įgyventume šitą pažadą mūsų bendruomenės politinė ir ekonominė stiprybė būtent ir yra ta, kad mes nepaliekame, neišsižadame savo pažadų tiem žmonėm, kurie Ispanijoje, Portugalijoje tiek išgyveno, kur tiek jaunų žmonių nedirba ir taip toliau. Mes laikome savo pažadų ir tą darome kartu.